protokole. Dabar perkime prie darbo tvarkės pakeitimų svarstymo arba darbo tvarkės tvirtinimo pagal 137 straipsnį. Kovo 6 dieną patvirtintas galutinis darbo tvarkės projektas buvo jums išdalintas, niekas nepatikė pasiūlymų dėl darbo tvarkės keitimo. Tai reiškia, kad patvirtiname nustatytą plenarinės sesijos darbo tvarkę. Labai ačiū. Dabar pereikime prie pono Marinėskų pranešimo Europos investicijų banko